il presidente. J'attends. Cari colleghi. Gerbiami kolegos. Labai liūdna, bet dar kartą šią sesiją pradėdami turime prisiminti tarptautinio terorizmo aukas. Tai tam